patvirtintas. Taryba, e, iš taryba mums pristatė atitinkamus dokumentus, patvirtintus pirmojų skaitimų, komisija taip pat, dokumento pavadinimas bus įtrauktas į posėdžio protokolą. Nuo rytojaus vasario 7 dienos prasideda laikotarpis, per kurį galima teikti pakeitimus. Kitas darbo tvarkės klausimas diskusijas dėl žmogaus teisų, teisinės valstybių principų pažeidimo. Pradėsime nuo padėties Tailande ir pirmiesiems suteiksime galimybę pasisakyti e, rezoliucijų autoriams. Pirmoji kalbės kolegė De Kaiser. Ačiū, pane pirmininkė. Tailandas